minučių. O dabar periname prie Dekaiser pranešimo dėl Sudano valstybės vystimosi ir stiprinimo. Pone Dekaiser, jums keturios minutės, prašom. La prezidente, je voudrais d'abord... Euh, Ačiū pirmininkė. Visa pir... Visų pirma, norėčiau prisidėti prie padėkų kolegoms, kurie dirbo kartu su manimi, šešėlėms pranešėjams, taip pat kolegoms iš kitų komitetų, kurie pateikė mums tikrai labai išmintingas nuomonės, ypač užsienio reikalų komitetui. Sudanas yra paskutinė Afrikos valstybė, gavusi savo nepriklausomybę, už, iškovosi savo nepriklausomybę ir dabar ir referendume, e, referendumas įvyko ir 2011 mm, Liepą, Liepos 9 dieną, ši valstybė paskelbė savo nepriklausomybę, o po penkių dienų visuotinis visuotinė asamblėja jungtinių tautų pripažino ją kaip narę. Tai um, pripažinimas tikrai neatsitiktinis. Iš tikrųjų, m, mm, nepriklausomybės iškovojimas buvo remiamas visos tarptautinės bendruomenės. Po to ir 2005 metų taikos sutartis uh, nutraukė ten ilgametį e, pilietinį konfliktą, karą Sudane. Ir štai mes dabar mm, turime naują valstybę, kuri gali tapti trapę valstybę, kuri turi labai didžiulį naftos išteklių, tačiau nieko daugiau. Naftos ištekliai. Mm, yra, sudaro 88 procentus jos ekonomiko, bet daugiau, ekonomikos, bet daugiau nieko jie neturi. Ir aišku, su kaiminiu Sudanu be bejonės nėra geri santykiai, kadangi nuo jo jie yra atsiskyrę. Ir jau treji metai mes matome, kad tarp Sudano ir Pietų Sudano yra įtampa. Yra nutraukiamas naftos tiekimas dėl to, ar viena ar kita valstybė kenčia ir, aišku, tarptautinė bendruomenė, jungtinės tautos, trojka, trojkos, JAF, Didžioji Britanija ir Norvegija mm, sukūrė formą, mm, kaip Vašingtono 2013 metais, kad pabandytų padėti Pietų Sudanui uh,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 neįgrimsi į e, bankrotą ir dar didesnius sunkumus, nei jau dabar, su, su kuriais yra sudūris. E, tikrai šiai valstybei nelabai kaip sekasi, 50 procentų e, gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos, kaip jau sakiau, priklausomybė yra nuo naftos, absoliuti, visiškai absoliuti nėra visiškai jokios ekonomikos įvairovės, diversifikavimo, ko to nors tarimai nepasirašyti, taigi ES sunku padėti tai valstybei, bet tai yra korupcija, korupcija, kurį įsitvirtina, įsišaknyja. Neturime tikslių skaičių, tačiau panašu, kad uh, Mm, tai yra endemiškas reiškinys, nėra jokio socialinio saugumo, kūdikių ir mm, gimdyvių mirštamumas yra pats aukščiausias pasaulyje, 48 procentai mergaičių yra štekinimas 15-19 metų amžiaus prieš savo valią, 30 procentų tik tai mergaičių yra privačiose, e, pradinėse mokyklose, yra ir nesankcionuoti žudimai, kankinimai, prievartavimas gyventojų, užpuoliai prieš žurnalistus žmogaus teisų veikėjus yra taip pat e, didžiulės e, kalbinės problemos, yra bent 60 skirtingų kalbų, aišku, anglų yra oficiali kalba, tačiau žmonės jos nesupranta. Taigi pra, šis pranešimas yra rekomendacija. Jeigu ši e, valstybė žlugs, tai visas kišulys irgi destabilizuosis. Ir yra vienas punktas, kuris apibendrina apibendrina visas tas rekomendacijas, kurios yra sudėtos į pranešimą dėl geros valdysenos, dėl kovos su žmogaus teisės ir taip toliau. Tai yra devintas punktas ir vienuoliktas punktas ir aš norėčiau, kad būtent jais ir remtumėmės, nes tikrai labai sudėtinga visą tai. Aš norėčiau, kad Europos Sąjunga mm, atsižvelgti tai, kad investavo 830 milijonų eurų. Tai yra milžiniška suma. Uh, 830 milijonų ir apie tai nekalbama. Tai yra valstybė, kuri turi perėti prie demokratijos. Mes turime padėti jai toliau, tačiau mes turime galvoti apie švietimą, apie infrastruktūrą, gerą valdyseną. Ir mes turime būti Sudano bičiuliai, bet mes tvirčiau turime juos stumti link geros valdysenos, kad iš tikrųjų būtų galima atsikratyti tos korupcijos, kuri dabar taip tvyro toje šalyje. Ačiū. Grazie. Ora la parola allo... Dėkuoju. Dabar tiksiu žodį kolegui, kolegai Stier. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai, parengusiai šį darbą. Aš priklausau Užsienio reikalų komitetui ir norėčiau pabrėžti, kokia yra svarbi išorės veiksmų tarnyba. Jis svarbi plėtojant geresnius ryšius tarp pietų Sudano ir Sudano. Daugiau kaip 80 procentų pietų Sudano ekonomikos priklauso nuo naftos ir nafta yra eksportuojama naftotiekiais, kurie keliauja per šiaurinę, šiaurinį Sudaną. Tarp e, šiaurės ir pietų santykiai yra labai prasti, tai rimta problema ir Europos diplomatija nori suvaidinti svarbu vaidmenį. Santykių pablogėjimas šioje srityje pablogins e, dar problemas, kurias minėjo pranešėjai. Ačiū. Grazie, onorevole Kelly. Ačiū, ponas Kelis, dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes aptarinėjome pietų sudano klausimą kažkada taip pat ir ketvirtadienį po pietų prie netidėliotinos skubos pranešimų. Ir Tai yra vienas iš ES įsipareigojimų būtent siekti pažangos, e, siekiant, kad sustiprėtų ši pažeidžiama trapi nauja valstybė. Ir tikrai tai yra nekeista, kadangi ES yra pati didžiausia humanitarinės pagalbos donorė visame pasaulyje. E, žinoma, Sudanas turi labai daug potencialo, tačiau kol kas dar neturi patirties išplėtoti savo potencialui. Jis turi gamtinių išteklių ir taip toliau, yra labai turtingas jais, tačiau tam dar yra reikalinga tinkama infrastruktūra. Ir čia kaip tik mes ir esame tam, kad užtikrintume tą išplėtojimą, tačiau būtina, kad Sudanas taptų nepriklausomas. Žinoma, švietimas yra labai svarbus visiems tam, kad būtų galima e, taip pat be kita ko išvystyti ir moterų įgalinimą. Ačiū. Nėra daugiau prašančių pasisakyti. Ponas Kaiseris, prašau. Pone Kaiser. Ne, atsiprašau. Dabar sutiksiu žodį komisariai Reding. Thank you, uh, President, and I would like to... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti ponę De Kaiser ne tik už puikiai parengtą pranešimą, bet taip pat ir už visą konsultacinį procesą, kuris vyko iki pat šio pranešimo parengimo. Taigi mes turime labai detalę apžvalgą, apžvelgiančią įvairiausias galimybės, bet taip pat ir iššūkių mastą, su kuriais susiduria pietų sudanas, siekdamas taikos ir stabilumo. Komisarė sutinka su daugeliu rekomendacijų išreikštų pranešime ir taip pat mano, jog tai yra svarbus kelio gairių žemėlapis e, siekiantis imtis veiksmų pietų sudane ir platesnėme regione. Dabartinė ekonominė, politinė ir socialinė situacija negali būti suprantama, neatsižvelgiant į šalies istoriją. Tačiau jeigu pasižiūrėtume į šalies istoriją, pamatytume, kad per aštuonerius metus vien tik tai šalis sukūrė institucinę valdysenos struktūrą, labai smarkiai pagerino žmonių prieigą prie švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugų ir sukūrė galimybės geresniam gyvenimui. Ir tai tiesiog yra įspūdinga. Kaip teisingai pasakė pranešėja, Europos Sąjunga labai smarkiai rėmė E, šias e, valstybės ir tautos kūrimo pastangas, teikdama investicijas. Mes užmesgėme tvirtą partnerystę su Pietų Sudano vyriausybė ir su pilietinė visuomenė. Su pagrindiniais tarptautiniais partneriais dabar mes toliau dedame pastangas, kad užmėgstume naują partnerystę su vyriausybė, pasirašydami naują susitarimą, kuris remtųsi abipusę atskaitomybę. Šiame procese mes ir toliau raginsime atsižvelgti į tai, jog labai svarbu yra pasirašyti kotonų susitarimą, siekiant nustatyti numatomą ir ilgalaikę partnerystę su ES. Baigdama norėčiau pabrėžti Europos komisijos visapusišką paramą moterų ir mergaičių e, teisių užtikrinimui. Pačios svarbiausios pamokos, kurias išmoko partneriai yra tai, jog sisteminė moterų ir mergaičių atskirtis ir socialinio gyvenimo yra didžiausia kliūtis vystimuisi. Ir mes ir toliau dėsime tokias pasangas pietų sudane, kad užtikrintume jo vystimąsi. Ačiū. La. Dėkuoju. Diskusijos baigtos. Balsuosime rytoj pusė dvylikos. E, kitas klausimas, Keis Winborn pranešimas dėl nebankinių įstaigų atgaivinimo ir pertvarkymo sistemos.